Na kągi, pradėsime ir pirmiausia balsuosime dėl žmogaus teisų, ypač Krymo totorių padėties Kryme. Septintoji pastraipa, žodinis pakeitimas yra pateiktas, jį teikia ponas Plenkovičius. Prašau, ponė Plenkovič. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pristatyti Jums pakeitimą, kuris teikimas yra žodžiu. E, jis yra teiktas septintai pastraipai ir mes tiesiog norėtume pakoreguoti pastraipą ir mes susitarėm dėl šios formuluotės su visomis frakcijomis per dėrybas. Dėkoju. Labai dėkoju. Na kągi, dabar turime balsuoti dėl šio pakeitimo, ar ne? Kas už, kas prieš, kas įsilaikė, patvirtinta. 16 pastraipė, kas už, kas prieš, kas įsilaikė, patvirtinta. 17 pastraipė, kas už, kas prieš, kas įsilaikė, patvirtinta. Rezoliucija su patvirtintais pakeitimais, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Haben alle abgestimmt? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Dabar pereiname prie rezoliucijos, kurią pateikė šešios frakcijos ir kurioje kalbama apie Mohamedo Ramadano atvejį. Kas dešis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Patvirtinta. Ta konstituojama dalis, dalis A, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Patvirtinta. Pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. O konstatuojamoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Dabar balsuojame dėl visos rezoliucijos su patvirtintais pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Toliau periname prie bendro rezoliucijos projekto, kurį pateikė šešios frakcijos. Vardinis balsavimas balsuojame. Balsavimas baigtas. Balsavimas baigtas. Atmesta. Visa rezoliucija, kas už, kas prieš, kas įsilaikė, patvirtinta. Toliau periname prie užsienio reikalų komiteto rezoliucijos, kas už, pirmoji pastraipė, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Septintoji pastraipė už, prieš, patvirtinta. Antrasis pakeitimas, e, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Angenomen. Patvirtinta. 18 pastraipė iš dviejų dalių. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė. Patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta 21 pastraipą, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta 23 pastraipą, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta 27 per, pastraipą, pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, patvirtinta trečiasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta 30 pastraipą. Originali teksto formuluoti, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta antroji dalis, kas už, Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. Dabar balsuojame dėl visos rezoliucijos. Vartinis balsavimas. Prašau balsuoti. Ar visi spėjote? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Dabar periname prie kitos užsienio reikalų rezoliucijos komiteto rezoliucijos dėl Kosovo, kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. Dėl posėdžio vidimo tvarkos, ponė Lunečiek, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pakomentuoti kitą pakeitimą, kurį pateikė EPP e, frakcija. Mums pavyko susitarti prieš pat balsavimą ir todėl aš norėčiau padėkoti uh, pranešėjui, šešėliniam pranešėjui iš APP e frakcijos už tai, kad jis sutiko atsimti savo e, aštuntąjį pakeitimą ir pritarti tam, kad iš originalios teksto versijos būtų ištra, e, išbrauktas tekstas, kuris skamba taip. Um, yeah, Štai toks yra mūsų kompromisinis susitarimas su EPP frakcija ir aš prašau visų šešėlinių pranešėjų tam pritarti. Deja, negalėjome pateikti jūs, jums teksto dėl to, kad buvo susitarta paskutinė minutė. Dėkuoju jums. Ar kas nors prieštarauja? Balsuojame. Aštuntoji pastraipa. Kas prieštarauja šiam pakeitimui? Prašau. Uh, Pone pirmininkė, APP e frakcijos vardu aš pri, norėčiau pasakyti, kad aš pritariu tam, ką pasakė ponia Liunačiek. Dann, dann stimmen wir jetzt über den Paragraph 6 Original. Šeštasis paragrafas, pradinis variantas. Be ponios Ončio pasiūlyto pataisimo, kas už prieš susilaikė patvirtinta. Ketvirtasis už, prieš, susilaikė, atmesta. Dešimtas, dvi dalys, pirmoji dalis kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Trečioji dalis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 14 paragrafas, pradinis tekstas, balsuosime dviejų dalių pirmoji už, prieš, susilaikė, patvirtinta, antroji dalis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 17 paragrafas už, prieš, susilaikė, patvirtinta 20 už, prieš, susilaikė, patvirtinta 23 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Antrasis pakeitimas vardinių būdų balsuojame. Ar visi spėjome? Baigiame. Patvirtinta. Septintasis pakeitimas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Šeštas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Trečias už, prieš, tikriname elektroninių būdų, sako pirmininkas, pradedam balsuoti dėl trečio pakeitimo. Ar visi spėjome? Baigiame balsuoti. Atmestam. Penktasis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar balsuojame dėl viso rezoliucijos teksto vardiniu būdu. Prašom balsuoti. Ar visi spėjame? Baigiame. Patvirtinta. Dabar bendra penkių frakcijų rezoliucija dėl situacijos Libijoje. Ketvirtas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta, aštuntas už, prieš, susilaikė patvirtinta, šeštas, dėl atskirų dalių, pirmoji dalis kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta, antroji dalis vardinių būdų. Ar visi spėjome? Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Penktas pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Pradinis tekstas, pirmoji dalis, balsuojame vardiniu būdu. Balsuojame dabar dėl pirmosios dalies, ar visi spėjome. Baigiame balsuoti. Antroji dalis, balsuojame vardiniu būdu. Ar visi spėjome? Baigiame balsuoti, patvirtinta. Šeštasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, Atmesta. 12 paragrafas, originalus tekstas, vartinis balsavimas. Ar visi spėjom balsuoti? Baigėme. Patvirtinta. Pirmasis pakeitimas vardinis balsavimas. Ar visi spėjom balsuoti? Baigėme. atmesta devintas pakeitimas už, prieš, susilaikė atmesta. A. Konstituojami dalis, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta antroji dalis, už, prieš, susilaikė, patvirtinta. B. Konstituojami dalis, antras pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Trečias pakeitimas už, prieš, susilaikė atmesta. Septintas už, prieš, susilaikė atmesta. Dešimtas už, prieš, susilaikė atmesta. Dabar balsuojame dėl visos rezoliucijos teksto su pakeitimais, balsuojame vardiniu būdu. Ar visi spėjome? Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Dabar 11 pakeitimas dėl kitos rezoliucijos savo regionas už, prieš susilaikė patvirtinta. 12 už, prieš susilaikė patvirtinta. Pirmasis vardinių būdų. Pradedam balsuoti. Ar visi spėjome? Baigiame. Patvirtinta trečias pakeitimas už, prieš susilaikė, patvirtinta. Ketvirtas už. Tikrinamės dėl trečiojo pakeitimo, sako pirmininkas, pradedam balsuoti. Ar visi spėjome? Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Ketvirtas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Penktas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta šeštas už, prieš, susilaikė. Atmesta septintas už, prieš, susilaikė. Patvirtinta aštuntas už, prieš, susilaikė. Patvirtintas devintas už, prieš, susilaikė. Patvirtinta antras už, prieš, susilaikė. Patvirtinta dešimtas už, prieš, susilaikė. Patvirtinta. Dabar balsuojame dėl pakeisto rezoliucijos teksto, kas už prieš susilaikė. Patvirtinta. Dabar keliame prie kitos rezoliucijos. Vietos ir regioninių struktūrų vaidmuo, e, kalbant apie ESLIF. Antrasis paragrafas, pradinė versija, pirmoji dalis už, prieš susilaikė patvirtinta, antroji dalis už, prieš susilaikė patvirtinta. Dabar balsuojame dėl viso rezoliucijos teksto už prieš susilaikė patvirtinta. Dabar pereitame prie kitos rezoliucijos humanitarinė padėtis Jemene. SKR e frakcija pateikė šią rezoliuciją. Kas už? Prašom, ponė Priedam. Ačiū, ponė pirmininkė, sako ponas Prėdė. Įvairių frakcijų dėrybininkai sutarė, kad būtų atidėtas balsavimas mini plenariniai sesijai. Ar galėtume susitarti visi dėl šito? Ar kas nors norėtų pasisakyti paremdama šį siūlymą? Ar jūs už tai? Pone Hauit, prašau. Uh, Labai ačiū. <clears throat> Aš uh, Noriu štai ką pasakyti. Ši rezoliucija pateikė, pateikta plenariniai sesijai mano frakcijos vardu. Su EPP ir SND grupė mes svarstėme šią rezoliuciją ir prašėme, kad jos balsavimas dėl jos būtų atidėtas porai savaičių, nes to reikalauja humanitarinė padėtis. Mes norėtume, kad pirmiausiai parlamentas tai apibrieštų. Ir aš manau, kad tai įmanoma padaryti šį savaitgalį ir e, negalime atidėlioti balsavimo dar toliau. Panašu, kad toks prašymas atidėti balsavimą e, juos siekiama sumenkinti parlamento galės ir parlamentos poziciją. EPP frakcijas kartu su SND pasirašė bendrą tekstą, bet e, anksčiau jie to nedarė. Taigi geriausias dalykas tai yra balsuoti ir, priim, ir patvirtinti, kad mes tikrai veikiame pagal savo įsitikinimus. Kas prieš? Pone Kastelto? Ponas Orres. Mes nepritarėme rezoliucijos um, atidėjimui. Situacija Jemene yra labai sudėtinga, jinai tokia išlieka jau kurį laiką ir mes turime užimti labai aiškę poziciją, ypač galvodami apie tuos, kurie kiekvieną dieną žūva. Jeigu politiniškai neigiamas signalas nuskambės, tai bus labai blogai ir aš nematau jokių priežasčių, dėl kurių balsavimas dėl rezoliucijos turėtų būti atidėtas. Ačiū, kągi, tada balsuosime. Kas už tai, kad būtų atidėtas balsavimas? Kas prieš? Pasitikslinkime dar kartą, balsuojame elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Taigi balsavimas dėl rezoliucijos atidedamas. Toliau bendras pasiūlymas, kurį teikia šešios frakcijos dėl sisteminių tautinių mažumų žudinių. Įsis už prieš susilaikė dešimtoji dalis. Vardinis balsavimas dėl dešimto, dešimto paragrafo. Balsuojame. Ar visi spėjome? Baigiame. Patvirtinta. Antrasis pakeitimas, kas už prieš, susilaikė, atmesta. Dabar balsuom dėl visos rezoliucijos, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Haben abgestimmt. So, wir kommen zu den Stimmerklärungen. Dabar pereisime prie balsavimų paaiškinimų. Ir kaip visada noriu paprašyti kolegų tų, kurie išeina iš posėdžių salės, tai padaryti tyliai. Jeigu neketinate, balsavimo paaiškinime